Pirma, pana Ferreira pranešimas. Pranešėjai suteikėme žodį dviem minutėm. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi-lhe que acalmasse os ânimos ali daquela bancada. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti nusiraminti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija yra pasiūliusi vadovautis šiuo pranešimu ir apgailėstavome, kad kitos frakcijos atsisakė diskusijos. Iš tikrųjų, juk darbo tvarkė nebuvo tokia intensyvi, vakar nevyko diskusijos ir dėl to tenka apgailestauti. Ga... Šiame parlamente yra linkstama pritarti ar atmesti komisijos pasiūlymams. Tačiau šita praktika, mano manimu, visiškai nepasiteisina. Jeigu diskusijos būtų vykusios, tai šitas pasiūlymas būtų visai kitoks. Labai svarbu atsižvelgti į šio susitarimo pagrindinius tikslus. Svarbu pritarti šiam pasiūlymui, kadangi jis yra svarbus ir santomi, ir Europos Sąjungai. Taip pat reikia siekti, kad tas negatyvus balansas artimiausių metų buvo pakeistas. Reikia gauti išsame informaciją apie sugaunamą žuvį ir apie e, išteklius. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį sektorinį bendradarbiavimą. Ta situacija, kuris susiklosti per pastruosius tris dešimtmečius, turi būti iš esmės pakeista. Reikėtų apskritai vadovautis e, e, nuostatomis, kurios leistų ES ir Santomė ir Principės demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriui tinkamai vystytis. Dabar persime prie balsavimo, balsuosime vardiniu balsavimu. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Ačiū, sveikiname pranešėją. Kitas pranešimas yra pono Kadek, vėlgi vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau pranešimas, kurį parengė ponas Brokas, vėlgi vardinės balsavimas, kolegos prašau balsuoti. Ačiū ponui Brokui. Voted, Ar visi balsavote, kolegos? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kolegos, dabar balsuosime dėl konsultavimas su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, tai yra transporto ir turizmo komiteto prašymas, bendras balsavimas, pakeliant rankas. Kas už, prašom pakelti rankas. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Ačiū. Toliau balsuosime dėl ponios Rys pranešimo. Tai buvo tik vykusios diskusijos dėl GMO auginimo. Vardinis balsavimas. Balsuosime dėl 52 pakeitimo. Kolegos, noriu priminti, kad čia reikalinga kvalifikuota dauguma, taigi 376 balsų, kad būtų patvirtinta šis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame, kolegos. Patvirtinta 480 balsų buvo už, taigi sudarėme kvalifikuotą daugumą. Dabar noriu pranešti parlamentui, kad tarybos komisija atitinkamai yra keičiama. Toliau balsuosime dėl mato pranešimo, dėl žvejybos. Balsuosime dėl 1, 2, 4 iki 25 pakeitimų. Prašom pakelti rankas, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau 26 pakeitimas, vėlgi pakeliant rankas, kas balsuoja už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Toliau. Trečias pakeitimas komiteto. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Toliau 28 pakeitimas, pakeliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Komisijos pasiūlymas, prašom balsuoti, pakeliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl teisėkūrinės rezoliucijos, prašom balsuoti. Has everyone voted? The vote is now. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Dėkoju, kolegos. Tokiu būdu baigėme balsavimą šiandien ir po to bus balsavimas.